So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich werde jetzt anfangen. Ponios ir ponai, pradėsime posėdį, nors matau, kad dar mūsų nėra pakankamai daug, kad galėtume priimti sprendimus, bet yra pakankamai daug pirmininko pranešimų, atsižvelgiant į koordinatorių posėdžių rezultatus. Taigi galime prasmingai išnaudoti mūsų laiką. Per tą laiką galbūt ir susirinks pakankamas skaičius komiteto narių, ir bus galima tęsti konsultacijas. Taigi vakar koordinatorių posėdėje nutarėme paskirti pranešėjus <clears throat> tokiais klausimais. Kolegos Landa Mendyva, imuniteto klausimų Cviefka. Eva Lichtenberger pateiks nuomonę kitų klausimų, toliau Europos e, prokuratūros ir prokor, generalinio prokuroro klausimų. Socialistai rengs pranešimą, tik neaišku, ar ponia Kasteks, ar ponia Regner. Kriminalinio, e, bendro, bendradarbiavimas kriminalinio teisingumo srityje. Taip pat vienas kolega gavo pranešimą. Ir Marija Galo elektroninė komunikacija. Tai yra nuomonių pranešimai bei tie pranešėjai, kurie rengs nuomonės dėl imuniteto. Taip pat nutarėme nuo sausio iki e, balandžio 14 metų surengti keletą klausimų dėl tarpvalstybinio dokumento naudojimo, dėl Europos Sąjungos ir mm, pažeidžiamų suaugusių žmonių apsaugos, dėl transatlantinės partnerystės prekybos ir investavimo srityje. Taip pat nutarėme pasitarti su teisės tarnyba dėl tam tikrų mūsų turėtų problemų, gaunant informaciją iš ES atsižvelgiant į Europos teisės naudojimo studiją, kurią mes rengėme. Norėjome, kad mums paaiškintų teisinės galimybės, kuri, kuriomis mes galėtume pasinaudoti tokiu atveju. Taip pat nutarėme, kad kolega Baldasar, kuris vadovavo delegacijai į Kiniją praeitą savaitę, kitas mūsų posėdį pasisakys apie delegacijos į Kiniją, vizito rezultatus, pasakys, kokias išvadas galima iš to padaryti. Galbūt e, taip pat nuspręsime, ar nereikėtų parengti nuomonės dėl Kinijos prekių ženklo įstatymų ir panašiai. Pagal naujasis taisyklės šešėliniai pranešėjai taip pat turėtų būti nurodyti parlamento puslapiuose, tačiau taip kol kas dar nėra iki galo įgyvendinta. Todėl paprašysime sekretariatą šiuos dalykus sureguliuoti, kad sistema veiktų be priekaištų. Tai tiek būtų koordinatorių posėdžio rezultatų. Dešimtas mūsų klausimas nuomonės, apsikeitimas nuomonėmis su komisija susijęs su e, regėjimo negalę turinčių asmenų teisėmis kopijavimo srityje. Pone Lichtenberger kalbės pirmoji. Dėkoju. Kaip žinote, tai yra tokia tema, kuri man labai aktuali. Ir aš labai džiaugiuosi, jog mums pavyko su pagerinti e, regėjimo negalį turinčių asmenų padėtį kai kalbama apie prieigą prie informacijos, prie kultūros paveldo ir taip toliau. Ir tai dėka parlamento pastangų. Čia Europos parlamentas tikrai daug nuveikė, mes įtakojome dabartinę padėtį. Dabar nors iki pat galo buvo neaišku, kaip bus, vis dėlto mes pasirašėme sutartį Marakeše, kuri atsižvelgia į pagrindinius regėjimo negalę turinčių asmenų poreikius ir pagerina jų situaciją. Kaip žinote, tarptautiniai susitarimai visuomet yra susiję su įsigaliojimo klausimų. Ir kadangi šis parlamentas ir visos politinės frakcijos kovojo dėl šios sutarties bendromis pastangomis, tai dabar reikėtų pasistengti ir ratifikuoti šią sutartį kuo greičiau kad mes dar šios kadencijos metu galėtumėm pasakyti, kad taip mes priėmėme sprendimą, ir numatėme išimti visoms, europinių mastų visoms valstybėms ir norime, ta, kad tai įsigaliotų visose šalyse. Taigi, par, mūsų procedūra numato ratifikavimą parlamente ir ratifikavimą valstybėse narėse. Ir yra dabar jau žinių apie tai, kad ketinama šį procesą užvilkinti. Niekas nežino ir niekas nesuvokia, kieno interesus tai turėtų atspindėti. Tai tiesiog yra principinis ginčas. Mano nuomonė, jis vyksta tik todėl, kad kalbam apie tokią asmenų grupę, kuri pati gal savo interesus ir negali tiesiogiai gerai apginti. Ir todėl yra mūsų pareiga jiems padėti. Ir man atrodo, kad šiandien reikia atsakyti į keletą labai svarbių klausimų. Taigi ratifikavimo procesas dar tik vyks, reikės žengti tam tikrus žingsnius. Ratifikavimo formų yra ne viena, jos be kita ko yra susijusios ir su principais, kurie taikomi ratifikavimo procedūrai. Na, o kolegoms reikėtų žinoti tiek. Obama, Junktinių Amerikos valstybių prezidentas, jau pasirašė šį susitarimą. Kitaip sakant, dabar jau mūsų eilė žengti reikalingus žingsnius. Na, o dabar klausimas, kokie yra konkretūs žingsniai, kurių reikia imtis ir koks tų žingsnių tvarkaraštis. Bei kokios yra tos jėgos, kurios mėgina sutrukdyti ratifikavimą laiku. Ir ką mes kaip parlamentas galėtume padaryti, kad procesas vyktų sparčiau ir baigtųsi pačiu greit artimiausių įmanomų laikų. Ačiū. Dėkoju. Pone Lichtenberg, dabar komisijos vardu kolegė Prat. Ne, pirmiau kolega Berlinger, o paskui Martin Prat. Forse meglio dopo la commissione. Se vuole parlare la commissione. Galbūt po komisijos mano pasakymas būtų pravartesnis. Pone Martin Prat. Thank you very much, Mr. President. Dėkuoju, panė pirmininkė. Ačiū už galimybę atvykti mums ir informuoti apie dabartinę padėtį ratifikuojant Marakešo sutartį. Pane Lichtenbergai klausė apie konkrečius žingsnius, kurių mes imamės. Yra du dalykai, kuriuos reiktų nuveikti. Bet aš noriu pasakyti, kad komisaras Barnė yra visiškai pasišventęs tam, kad ta sutartis būtų pasirašyta ir įsigaliotų kuo galint greičiau. Pirmasis tų žingsnių yra pasirašymas. Tai labai svarbus politinis žingsnis, kuris atveria kelią toliau ratifikavimui. Kol kas yra penkios valstybės narės, kurios pasirašė sutartį ir mes siunčiame labai aiškę žinę visoms valstybėms narėms, kad jos turi kuo greičiau pasirašyti ją. Iš viso pasirašė jau 57 šalis, tame ir JAV, kaip ponė Lichtenberg ką tik sakė, kad galėtume mes pasirašyti, tai mums reikia leidimo iš tarybos. Mes viduje jau esame parengę, remdamiesi tarp žinybinėmis konsultacijomis komisijoje to dokumento projekto Tad mes galėsime tarybai ant stalo padėti šį prašymą iki šių metų pabaigos. Ir tada jau jį turėdami galėsime pasirašyti. Aš įsitikinusi, kad galėsime pasirašyti kitų metų pradžioj. Paprastai mes stengiamės per pirmus e, sutarties sudarimo metus ir pasirašyti. Toliau, ratifikavimas. Čia mes pradėjome analizuoti valstybių narių teisę nes valstybės narės prisima įsipareigomis laikytis e, sutarties įsipareigojimų. Yra alternatyvos, kurios leidžia daryti tam tikras išimtis autoriteisių direktyvoje. Tačiau kai kuriuose valstybėse narėse yra tam tikrų teisinių spragų, sakysime, galima daryti išimtis žmonėms su neregos negale, bet ne disleksiją turintiems žmonėms. Tad mums reikia pasižiūrėti, kaip toliau elgtis. Ar bandyti ES lygmenių e, kažkokį teisės aktą priimti, kad galėtume laikytis sutarties e, nuostatų, ar e, laukti, kol bus pataisyta valstybė narių teisė. E, mes turime tam tikrų nuostatų, kurios tarp valstybinių lygmenių ES veikia, bet ne su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui. Taigi, e, šitą darbą mes turėsime ir atlikti per kitus metus, kad galėtume jį užbaigti iki metų pabaigos. Tokie konkretūs žingsniai, kurių imamės, nei viena iš valstybių dar tos sutarties neratifikavo. E, pasirašymas vienas žingsnis, ratifikavimas antrasis, o kad galima būtų ratifikuoti, tai valstybės narės turi turėti tokią teisę, kurie atitinka sutarties nuostatas ir todėl mes ir darome spaudimą valstybėms narėms, kad juos e, pripažintų ir e, toje sutartyje e, numatytos naudos gavėjos ir taip pat, kad turėtų atitinkamas teisės nuostatas, kuris leistų laikyti sutarties nuostatų. Taigi, visų pirma, mums reikia užtikrinti, kad e, visi pasirašytų šią sutartį, kaip minėjau, penkios pasirašė. Ir jeigu tik tai taip atsitiks, tai būsime pasirengę žengti savo žingsnį, bet pasirašyti turi ir 28 valstybės narės, ir Europos Sąjunga. Na, o kada mes galėtume tai gauti, kad galėtume ratifikuoti? Tai būtų ženklas kad mes dar šios kadencijos metu ratifikuojame tą susitarimą? Atsakykite į šį klausimą ir tada suteiksiu žodį Luigi Berlinger. O, arba po to atsakykite. Aš norėjau, sako pirmininkas, kad pirmiausia kolegė atsakytų į šį klausimą. For the, for kad galima būtų pasirašyti sutartį, parlamentas neįsikiša, tiesiog taryba leidžia mums tai padaryti ir tada mes taip ir padarome mes turime būti pasiruošę tai atlikti. O kad jūs galėtumėte ratifikuoti sutartį, jūs turite turėti ant stalo komisijos pasiūlymą su tarybos leidimu ratifikuoti tą sutartį. Bet taryba norės sužinoti, ką mes darysime. Ar padėsime teisės aktų projektą ant stalo, ar remsimės egzistuojančią teisę. Kitas dalykas, kurį reikia turėti galvoj. Mes visuomet ratifikuojame tuo pat metu 28 valstybės narės ir ES kaip tokia e, nes e, valstybės narės tokiu atveju gali kvestionuoti kitokį sprendimą. Tad ir čia mes turėtume ratifikuoti draugę valstybės narės ir Europos Sąjungą. Gerai, Luidži, o paskui ponė Lichtenberger è, eh, è eh, eh, singolare che eh, lasciatemi fare un'osservazione. Kalbam apie gana unikalią situaciją. Mano pastaba būtų tokia. Tok, tokia valstybė kaip JAV su didžiulė teritorija, gali imti ir pasirašyti sutartį ir padaryti tai labai greitai. O mes turime Europos Sąjungą, kur kai kurias valstybės narės vėluoja. Nes e, šios dienos diskusija nesusijusi su uh, neregos negalę turinčių žmonių ar disleksiją sergančių žmonių teisės. Čia eina kalba apie tarptautinę sutartį, sustarimą tarp valstybių. Kitaip sakant, užgriebiama toliau negu Europos Sąjunga. Todėl E, mes turime suprasti, kad Marakešė atsitiko dalykai, kurių mes net nesitikėjome, kad gali atsitikti. Tam padėta didžiulės pastangos, ne, negalėjome net tuo, tuo patikėti ir džiaugiamės kiek tik tai begalėdami. Uh, Sunku mums patiems buvo patikėti, kad šitą mūšį Marakeše mes laimėjome. Mūšį, kurį kovojame tiek ilgai. Ir dabar turime spausti komisiją, kad komisija dabar jau pradėtų ginti naują, naują liniją, naują požiūrį. Na, o Komisija taip pat e, apsisprendė elgtis teigiamai. Vadinasi, mums reikia savo procedūras geriau susisteminti, sustiguoti ir pradėti šnekėtis su taryba, nes yra grėsmė, kad procesas sulėtės. Aš manau, kad dabar mums atsiveria nauja galimybė. Komisaro Barnie požiūris čia svarbus. Reikia prisiminti, kad komisijos kadencija eina į pabaigą ir dabar mums atsiveria galimybė. Galimybė Europos Sąjungai e, būnant e, šito proceso stumiamąją jėgą paspausti valstybės nares kad jos pasirašytų, kad galima būtų ratifikuoti. Aš dar kartą noriu pasakyti, kad pertrauka gali e, pakenkti regos negalę turinčiųjų teisėms. Nors jas kaip tokias reikėtų svarstyti kitose formuose. Šiuo atveju kalbame ne apie tai. Mes turime žiūrėti plačiau ir į autorių teisės, ir į išimtis regos negalę turintiems žmonėms. Todėl turėtume raginti komisiją šiuo pagrindu dirbti aktyviau. Dėkuoju toliau, ponė Lichtenberger. Taip, reikia laikytis tos informacijos, kurią, pasa, kurią mums pateikė komisija, bet man ji atrodo nepakankama dėl labai paprastos priežasties nėra jokio reikalavimo, kuris verčia mus laukti, kol paskutinė valstybė narė bus įtikinta, kad reikia ratifikuoti sutartį. Nereik, mums tikrai nereikia valstybių narių sutikimo. Mes gavome dėrybų mandatą, tiksliau jį turėjo komisija, ji dėrėjosi ir rezultatas yra. Penkios valstybės narės jau pasirašė Ir man atrodo, kad mums reikėtų žinoti, kokios valstybės narės jau pasirašė, o kokios ne, iš kur mes galėtume žinoti. Tai būtų mums svarbi informacija, jeigu mes norime paremti šį procesą. Kitas dalykas. Dabar nereikia laukti dar 15 metų, kol galų gale reformuosime ES kopijavimo teisę. Ir ten numatysime kažkokias išimtis. Ne, juk jau yra sutartis ir kitoje pusėje Atlanto, tai visi supranta, o Europoje atrodo, kad ne. Norėtume, norėčiau išvengti tokio dalyko. Jau šiandien vyksta visiškai nereikalinga diskusija dėl vaikų, vaikų paėmimo iš vienos valstybės į kitą. Ir dabar jūs turite suteikti žmonėms turtiems regos negalę galimybę pasinaudoti tomis galimybėmis ir neleiskite, kad šis procesas vėl taptų mūsų kompetencijų dalymosi ginčio objektu. Tai būtų didžiulė gėda. Ir ne vienas žmogus to nesuprastų, jeigu dabar net ir padedant komisarui Barnie, kuris asmeniškai labai daug padarė, kad šis sutartis būtų pasirašyta ir kuris parodė didelį suinteresuotumą. Taigi, neleiskime, kad dabar pasirašius tarptautinį susitarimą tokia teigiama dvasia, o tokių susitarimų tikrai yra nedaug, uh, kad tokioje situacijoje dėl to, kad mes nepasidalijame tarpusavyje kompetencijų dėl kažkokių smulkmenų, sustotų visas procesas ir sutartis ne, negalėtų įsigalioti. Taigi man tai būtų svarbu. Visų pirma, aš noriu žinoti, su kokiamis valstybėmis mums reikia užmėgsti kontaktą kaip parlamentui, tam, kad padidintume ten su suvokimo ar samoningumo lygį. Ir antras dalykas, turite aiškiai pasakyti, kur yra, iš kur kyla tos kliūtis neleidžiančios pasirašyti. Ir trečias dalykas, kokia yra priežastis, dėl ko mes kaip parlamentas turime laukti, kol pasirašys visos valstybės. Aš manau, kad taip tikrai nėra. Manau, kad pagal Lisabonos sutartį, o aš pati dirbau konvente ir ten dėrėjausi ir manau, kad pakankamai gerai suvokiu ir teisinę situaciją. Aš manau, kad tai, kaip jūs aiškinate, tai yra visiškai uh, bereikalinga pritempta situacija, tai kaip jūs aiškinate Lisabono sutartį ir tai yra dirbtinis stabdymas viso proceso. Tai būtų didžiulė gėda mums, jeigu mes taip pasielgtume. Dabar paaiškinkite, kaip mes atrodysime pasaulyje, kad sudarėme tarptautinę sutartį, o Bruselis ginčijasi, negalėdamas jos ratifikuoti. Taigi dar kartą noriu pabrėžti, mes turime daryti spaudimą, turime pasirūpinti tuo, kad sutartis įsigaliotų kuo greičiau ir norėčiau tiksliai sužinoti, kokios yra kokie yra žingsniai, kokios yra procedūros ir kaip jūs apibrėžite teisiškai tą ratifikavimo procesą. Dėkuoju, sako pirmininkas. Pone Martin Prat, prašau. Yep, thank you, Mr. Dėkuoju, pane pirmininkė atsakydama visų pirma, kalbant apie klausimą, kas pasirašė, kas dar ne, tai šitą informaciją aš galėsiu pateikti. Kalbam apie du teisinius veiksmus. Vienas yra sudarties pasirašymas, kitas ratifikavimas. Dar niekas neratifikavo. Net ir JAV nėra dar ratifikavusi tos sutarties. Pasirašymas taip. Kaip aš jau sakiau, 57 valstybės pasirašė iš ES štai kokios. Kipras, Danija, Lietuva, Luksemburgas ir Junktinė karalystė. Taigi, atsakymas jūsų klausimą, su kuo mes turėtume dirbti, yra 23 likusios valstybės narės. Tad štai jūsų namų darbai artimiausiai ateityje. Ši informacija beje e, e, viešai e, yra prieinama pasaulinėje intelektinės nusavybės organizacijoje. Taigi visų pirma, pasibės turi pasirašyti ir tada mes turime gauti leidimą, komisija turi gauti leidimą pasirašyti valstybių narių vardu Ir e, mes galime tokį prašymą pateikti labai greitai. Tada pereiname prie ratifikavimo. Ir tada atsitinka tai, dėl ko aš sutinku su ponė Lichtenberger. Mes turime išvengti kovos dėl kompetencijų, bet tai jau nebe komisijos sritis. Deja, nors aš ir sutinku su jumis, galbūt e, dėl šios sutarties galime padaryti išimti, bet nuo Lisabon sutarties įsigaliojimo komisija ir taryba nuolat tarpusavį kovoja, nes e, taryba sako taip, čia mūsų kompetencija, tada komisijos teisės tarnyba pasakys ne, tai yra mūsų kompetencija. Ir tada vyksta tas mūšis, kaip kas turi pasirašyti 28 plus 1 ar visi kartu. Ir čia reikia surasti sprendimą siekiant ratifikuoti kiek galima greičiau. Tai antrasis mūšis, kurį turime laimėti. Taigi, iš esmės, kaip jau ir sakiau, mūsų vertinimų bet kuriuo atveju ar valstybių narių lygių, ar ES lygių reikės padaryti pakeitimus teisę. Vien dėl to, pavyzdžiui, kad galima būtų įtaikymas rytį įrašyti disleksiją. Jeigu mes sakome, mes turime apsispręsti, ką darysime. Ar sakyti valstybėms narėms, keiskite savo teisės aktus ir ratifikuokite, ar mes turime ratifikuoti sutartį ES lygių. Tik patikslinti niekas prieš ratifikavimą neturi ant stalo padėti atitinkamų įstatymų. Tai procesas, kuris prasideda po ratifikavimo, po to, kai tas procesas baigsis. Mes negalime sakyti, dabar turime laukti, kol kiekviena valstybė narė turės ant stalo e, dokumentus dėl disleksijos ir panašiai. Tie dalykai gali vykti po ratifikavimo proceso, tiesą sakant. Aš e, negirdėjau, o jeigu iš tikrųjų tai buvo, tai pateikite man pavyzdį, kad e, tai yra kažkokia iš ankstinė sąlyga pasirašyti ar ratifikuoti. To dalyko aš tikrai nesuprantu. Aš žinau, kad e, galiausiai valstybėse narėse teisė turi būti keista, norint įgyvendinti, bet tai nėra iš ankstinė sąlyga pasirašymui ar ratifikavimo procesui. Prašom, ponė Martin Pratam, norėtume dar kartą pamėginti atsakyti šį klausimą. Dėl ratifikavimo ir vėlgi. Tai yra sprendimo reikalas ir valstybių narių rankose. Mums reikia apsispręsti, ar mums reikia ES lygio teisės akto ar ne. Nes jeigu reikėtų to ir jeigu apsispręstume, kad e, Tik tai tokiu būdu galime eiti, turėsime ES lygmens teisės akto ir tada mes ratifikuosime visų valstybių narių ir ES vardu. Tvarkoj. Antru atveju tada reikia žiūrėti, kad valstybės narės ratifikuotų ir tada žiūrėsime, kaip įgyvendinama. Bet svarbu, kas ratifikuos. Ar vienu kartu ES visų valstybė narių vardu, ar valstybės narės. Ir ES. Bet netgi prieš tai turime paspausti likusias 23 šalis, kad jos pasirašytų. Luigi Berlinguer, bitte. Luigi Berlinguer, pirmiausias, prašau. Noi non, non possiamo scendere in molti di questi dettagli perché non tutte le decisioni spettano a questo. Gal čia leistis į smulkmenas nevertėtų, nes mūsų komiteto kompetencijos irgi yra ribotos. E, dabar nereikėtų pradėti ginčytis, reikia siūsti aiškę žinę. Valstybės narės turi pasirašyti. Ar ES lygių, ar tai būtų valstybių narių kompetencija. E, reikia išvengti ginčio tarp visų institucijų ir tam reikia tam tikros politinės valios pademonstravimo. Gruodžio 17 dieną įvyks renginys, e, rengiamas mūsų komiteto narių ir suinteresuotojų subjektų atstovų kuriame tie dalykai bus aptariami. Aš manau, kad turime imtis darbo ir paskubėti, kad galima tą prieigą žmonėms su regos negalė kuo greičiau steigti. Pone Lichtenberger. Vie turi dar vieną baigiamą į klausimą. Jūs sakot, mes sprendžiame. Kas tie mes? Komisija, taryba ar parlamentas čia irgi uh, yra numanomas, mes turim, ar turim teisę kažką sužinoti, ar mes iš vis nedalyvavom šiame procese. Pasakykite tiksliai, kas yra tas mes, apie kurį jūs kalbate. Mes suprantam, kad visų pirma turime daryti spaudimą, kad šalis pasirašytų, bet mes nežinom, kas, yra tol, kas turi vykti toliau ir nesutarėme dėl to. Aš nemanau, kad iš anksto reikia išsiaiškinti, ar kada nors mes ketiname reformuoti autorių teisių dalykus Europos Sąjungoje. Dabar mes jau iš dalies tą padarėme ir svarstome šios klausimus, bet iki to laikotarpio dalyvauja lygiai taip pat ir parlamentas šiame procese ir norėčiau sužinoti, ar tai yra mišri procedūra, ar kaip yra iš tikrųjų, kas yra tie mes, apie kuriuos jūs kalbėjote. Man tai būtų nepaprastai svarbu ir noriu, kad pasakytumėte ir koks yra darbų tvarkaraštis. Mes penkis metus dirbome dėl to, kad atsirastų ši galimybė, kad bent truputėlį regos negalę turintiems žmonėms pagerėtų padėtis autorių teisų srityje. Ir po tų penkių metų mes jau tapome pakankamai atsargus ir norime tikrai žinoti, kas yra tas stabdis, kuris neleidžia užbaigti šio proceso. Tai yra susiję ir su ES įvaizdžiu, kai ES kaip veiklios, veiksnios struktūros įvaizdžiu. Prašau, ponė Martin Trat, sako pirmininkas. Dėkui, pirmininkė labai aišku, kad e, pirmieji asmenys, apie kuriuos jūs turite sužinoti, ar jie nori atskirai ratifikuoti, ar draugės komisija, tie asmenys yra valstybės narės, nes tai yra mišri kompetencija. Arba mišri kompetencija, arba valstybių narių išskirtinė kompetencija. Jie dar neapsisprendė dėl savo pozicijos ir, kaip aš ir sakiau, uh, įvyks greitai tarp institucinis mūšis šiuo klausimu. Bet mes e, norime užtikrinti, kad valstybės narės turėtų valios ratifikuoti. Kai ratifikavimas bus įvykęs, mes galime veikti greitai, bet viskas priklauso nuo ratifikavimo. Bet kuriuo atveju mes negalime ratifikuoti, kol valstybės narės nesutars, kad mes galėtume ratifikuoti. Uh, ratifikavimui komisija priima pasiūlymą, kurį pateikia tarybai, dėl kurio jūs turite teisės pritarti ar nepritarti, bet mums reikia, kad taryba leistų mums ratifikuoti. Mes to negalime padaryti, jeigu taryba mums tokio leidimo nesuteiks. Ir pirmasis klausimas, e, dėl kurio mes su jais kalbamės, yra, ar jūs galvojate, kad reikia teisės akto tai sutarčiai įgyvendinti. Reikia atlikti įvertinimą, ar yra toks poreikis ir kuriuo lygiu tą padaryti, ar valstybių narių lygiu, ar ES lygiu. Nes jūs negalite ratifikuoti ir paskui sakyti, ne, neketinu savo įsipareigojimų laikytis, nes kartą ratifikavimus reikia jau įsipareigojimų laikytis. Tad pir pirmasis klausimas yra tarybai. Ar jūs ketinate, kaip valstybės narys, ratifikuoti ir ar leisite komisijai ratifikuoti? Pone Vikstriom dar nori pasisakyti. Tiesą sakant, nenorėjau kištis į šią diskusiją. Mano kolegė puikiai tuos dalykus tvarko ir aš taip pat noriu paklausti komisijos, ką darėte, kad paragintumėte tarybą, pirminkaujančią valstybę, priverčiant valstybės narės ratifikuoti. Negalite sėdėti ir daryti nieko, turite pastumti juos. Bet... Pone Martin Prat, tai buvo klausimas jums. Pone pirmininkė, štai ką mes padarėme. E, mes pasintėme šią žinę tarybos darbo grupiai, vieninteliai darbo grupiai po Marakešo, kuri dar lieka. Ir vienintelis posėdis matė šią žinę, raginančią pasirašyti. Ir kitas dalykas, ką mes padarėme, taip, mes rengiamės patys pasirašyti. Mes dirbame, kad galėtume pasakyti, mes padarėme savo namų darbus dėl pasirašymo, kad galėtume ir valstybėms narėms pasakyti, jūs dar to neatlikote. Štai ką mes esame padarę kol kas. Taigi, jeigu teisingai supratau, sako pirmininkas, tai dabar labai svarbu, kad visi pasirašytų. Jeigu visi pasirašys, tada Europos komisija pateiks ratifikavimo įstatymą, kurį patvirtins taryba ir mes. Be to, jį, aišku, turės patvirtinti ir nacionaliniai parlamentai, jeigu jie ratifikuos pagal tą sutartį. O tada atsiras teisės aktas, kuriuo mes priderinsime savo teisės e, aktus prie dabartinės susidariusios padėties. Ir tą turės pasirašyti visi. Taigi ir komisija, ir mes dabar turėtume pasistengti, kad procesas būtų kuo spartesnis. Pone Lichtenberger, paskutinis mano e, žodis ir paraginimas, mes dabar tikrai jau pasiekime tokią uh, E, tokią padėtį, kai e, mes kaip Teisės reikalų komitetas turime oficialiai užklausti tarybos, kas čia dabar darosi ir kur tos problemos. Jau darosi gėda dėl to, kas čia vyksta. Gerai, dėl to dar pasitarsime. Mes dabar, kiek žinau, pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės tokių klausimų teikti nebegalime. Mes panaikinome tą galimybę, bet, na, paieškosime kokiu nors galimybių. Uh, Na, o šį diskusijų klausimą jau baigėme. Noriu Jums padėkoti už diskusiją. Dabar periname prie šeštojo ir penktojo darbo atvarkės punkto dėl bendrijos prekių ženklo. Ir dabar kalbės ponė Vikström, pranešėja. Thank you very much, Mr. Chairman. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš tikiuosi, kad neišeisite <laughs> iš salės. Taigi dar kartą noriu padėkoti visiems kolegoms už pateiktus pakeitimus. Kaip žinote, dar jų vertimo neturime, tai negalėsiu labai smulkmeniškai juos apžvelgti. Vis tik norėčiau keletą bendrų pastabų pasakyti apie pakeitimų skaičių. Pradėsiu nuo reglamento kai kurie iš jūsų pastebėjote, yra labai daug pakeitimų, kurie pateikti mano vardu. Noriu paaiškinti, kad beveik visi iš jų yra susiję su sprendimo techniniu įgyvendinimu. To sprendimo, kurį priėmėme pereitą savaitę dėl įgyvendinimo ir deleguotųjų aktų. Tad dėl jų per daug nesijaudinkite, nes jie yra techniniai Aš taip pat noriu labai šiltai padėkoti Ninai Loimen ir e, sekretoriato atstovams už labai svarę pagalbą rengiant tuos pakeitimus. Pirmoji kolegė buvo iš teisininkų lingvistų. Dėl kitų pakeitimų. Kai kurie iš jų yra susiję su mintim, kad prekių ženklai neturėtų trukdyti žodžio laisvėjai. Ponas Rapkai, ponas Panceri ir kiti patiekė panašių pakeitimų. Manau, kad tą problemą labai atidžiai reiktų paanalizuoti. Dėl įgyventinimo problemų pradėsiu nuo e, nedidelių siuntų problemos E, kolegos e, Kristian Engstrem ir jūs, ponė pirmininkė, norėtų išbraukti galimybę muitiniai konfiskuoti tam tikras siuntas. Atvirai sakant, aš nenorėčiau visiškai tuos nuostatos išbraukti, bet iš jūsų paaiškinimų aš suprantu, kad didžiausias jūsų būštavimas yra susijęs su tuo, kad nebūtų stabdomas lygiai gretus importas. Ir tikrai aš pritariu jūsų ambicijai, esu įsitikinusi, kad surasime bendrą supratimą dėl e, nuostatos, kuri leistų užkirsti kelią padirbtiems produktams, tuo pat metu nekeliant e, kliūčių teisėtai prikybai. Eina kalba apie 15 reglamento straipsnį ir atitinkamas direktyvos nuostatas. Kita problema dėl įgyvenimo yra susijusi su žomis pervežomis prekėmis. E, čia mes turime padirbėti su šešėliniais pranešėjais ir čia turime jie ieškoti pusiausvėros e, tarp e, iš vienos pusės būtinybės užkirsti kelią pa dirbtoms prekiams ar e, falsifikuotoms prekiams ir tuo pat metu e, leisti toliau vystytis teisėtai prekybai. Eina kalba taip pat apie va prekybą vaistais ir konkrečiai generiniais vaistais. Aš esu apie tai kalbėjusi su pakeitimu uh, autorė ir konkrečiai, kai vaistai yra naudojami, juos pavadinant tarptautiniais nefirminiais pavadinimais. Ir tokiais atvejais gali atsirasti tokių atvejų, kada tokie vaistai gali būti panašus į vaistus, kurie yra žymimi prekės ženklais. E, taip pat dėkoju kolegai, kuris patiekė pakeitimą, kad mūsų teikiamas nuostatos neturėtų kirstis su tarptu, e, pasaulinės prekybos organizacijos ir pasaulinės e, pasaulio sveikatos organizacijos nuostatomis. Turiu tam tikrų abejonių dėl kitų pakeitimų, manyčiau, kad e, tos nuostatos galbūt turėtų būti įtvirtinamos ne e, šiuose teisės aktuose, bet galbūt muitinės sprendimų įgyvendinimo dokumentuose. Dėl taikymos ryties kolegos pateikė keletą pasiūlymų išplėsti apsaugos uh, taikymo sritį. E, aš nebūtinai esu nusteikusi visiškai prieš tokius pasiūlymus, tik noriu priminti kolegoms, kad e, skirtingos intelektinės nusavybės, e, skirtingi intelektinės nusavybės atvejai susilaukia skirtingos apsaugos. Pavyzdžiui, patentų ir dizaino apsauga yra kitokia negu E, prekybos ženklų. Pirmieji e, turi tam tikrą galiojimo laiką, tuo tarpu prekės ženklai fiksuoto galiojimo laiko neturi. E, mes turime vengti to, kad būtų pažeista pusiausvėra tarp skirtingų intelektinės nusavybės tipų. Keletas kolegų yra pateikę, yra pateikę pasiūlymų susijusių su kitais aspektais, jie panašus į mano pačios nuostatas, sakysime. E, kai kurie kolegos patikė pakeitimų dėl to, kad reikia sustiprinti e, kompetentingų nacionalinių institucijų bendradarbiavimą. E, taip pat yra pasiūlymų dėl galimybės e, Alikantės agentūroje sukurti tam tikrą tarpininkavimo skyrių. E, visi tie pasiūlymai yra įdomus, tačiau prie jų aš norėčiau grįžti po to, kada tas pakeitimas bus jau pilnai išverstas. Bernardai, kaip tik norėjau tau padėkoti už pateiktus pakeitimus, kurie, kai kurie iš jų iš tikrųjų puikus. Kolegas taip pat pateikė ir e, kitų e, pasiūlymų dėl e, nacionalinių procedūrų suderinimo, e, taip pat ir kitų susijusių su e, kitais pokyčiais, jų nekomentuosiu, nes juos dar reikia geriau panalizuoti. Perskaičiusi visus pakeitimus pirmą kartą esu optimistiškai nusiteikusi ir galvoju, kad sugebėsime laikytis mūsų ambicingo darbų grafiko ir, žinoma, galiu patikinti Jūs, kad pasistengsiu pateikti kompromisinių pakeitimų, siekiant išlaikyti mūsų bendrą liniją. Aš, žinoma, Taip pat manau, kad būtų gerai sužinoti iš jūsų, ar yra mano pranešime tokių dalių, kur e, komiteto nariai nepritartų pakeitimams, kurie pateikti ir norėtų laikytis komisijos pirminio teksto. Bet kuriuo atveju būsiu dėkinga už bet kurias jūsų pastabas. Ir patikinu jūs, kad ir toliau atvirai esu pasirengusi su jumis dirbti e, su konstruktyviu požiūriu, e, tikėdamasi taip pat, kad e, būtent toks požiūris padės ir tarybai efektyviau veikti. Ja. Dėkoju. Luigi Berlingvė pirmasis paprašė žodžio. Ne? Tuomet ponė Engström. Thank you. Uh... Ačiū. Norėčiau uh, pirmiausia padėkoti pranešėjai. Man atrodo, viskas labai koncentruotai pateiktas ir man atrodo, kad iš tikrųjų pasieksime gerų rezultatų. Taigi, žodžio laisvė. Ir sutinku, Taip, aš patikiu irgi pasiūlymų pakeitimam. Tai labai svarbus dalykas. Iš tikrųjų, tai nepakeičia e, iš esmės prekių ženklo klausimo. Tačiau, jeigu pasižiūrėsite, kas vyksta gyvenime, kai kurie, kai kurie teisininkai tiesiog piknaudžiauja šitą prasitą prekių ženklo e, tą teisę. Na, vėlgi, vieni gali e, pasamdyti teisininką, kiti ne, bet, bet vis dėlto e, prekių ženklo e, teisės aktai neturėtų trukdyti žodžio laisviai. Norėčiau atsakyti į jūsų iškeltą klausimą. Taip, aš visiškai sutinku su jūsų 23-uoju e, pakeitimu, kuris yra susijęs su 10-uoju straipsniu. Na, mačiau kažką panašaus reglamente. Komisija e, siūlo, kad būtų paaiškinta, kad galima būtų naudotis e, kažkieno kito prekės e, ženklų, jeigu tai iš tikrųjų ne, nepažeistų na, kilmės e, klausimų ir netrukdytų paslaugom teikiamom. Norėčiau čia palaikyti komisijos požiūrį, nes manau, kad tai tiesiog na, remia tai, kad jūs aiškiau išaiškintumėt, kas yra na, svarbiausia prekia ženklė. Tai yra tiesiog ginti vartotojų teisės. Na, žmonės, kurie e, susiję su piratavimu, jie visi susiję, jie visi pasiryžę priimti, tai jeigu tai iš tikrųjų gina vartotojų teisės, jeigu, pavyzdžiui, kas nors neteisė tai daroma. Taigi tiek dėl žodžio laisvės. Taip, prekės siunčiamas tranzitu, mes apie tai kalbėjom, bet norėjau dėl mažų siuntų pasisakyti. Manau, kad tai jokių būdų neturėtų trukdyti paraleliniai priekybai ar elektroniniai priekybai, tarp valstybiniai elektroniniai priekybai. Jeigu muitinės gali konfiskuoti mažas siuntas, tada tai visiškai atimtų pasitikėjimą e, elektroninę prekybą, tą valstybinę elektroninę prekybę. Tada jau vartotojai tiesiog jau iš karto paskleis informaciją, kad negalima pasitikėti tokią prekybą, kad ne, net gausite pinigų, nors nieko nusikalstamus net netlikote. Taigi paraleliniai paralelinis importas. Tai visiškai, man atrodo, prieštarautų tą, ką jam komitetas buvo nusprendęs. Taip pat norėčiau pasakyti, kad kada kalbame apie klastotės, na, nekalbame apie komercinį lygmenį, kada tiesiog kalbame apie atskirus atvejus bet kada jau kalbame apie komercinį e, importą, tai čia jau iš tikrųjų muitinės turėtų daugiau dėmesio kreipti. Bet kada kalbam apie atskirus individu, individualius asmenys, kurie kažką tai nusipirko, kas yra klastoti, tai gali būti e, tai, kad, pavyzdžiui, nusipirko tikėdamasis, kad tai neklastoti, tiesiog buvo apgautas e, pirkėjas bet, sakysime, muitinė konfiskuoja šitą prekę ir pirkėjas net gaus pinigų. Na vėlgi pasklis gandai, pasakys, kad elektroninė prekyba, visiškai negalima pasitikėti, aš nusipirkau, sumokėjau pinigus, o muitinė pareiškia, kad tai yra, žodžiu, klastoti ar tiesiog pavoktas kažkoks dalykas, ašgi tai to nežinojau. Taigi čia yra kas kita, jeigu jūs žinodami perkate klastotės. Taip, mes dažnai perkame tokius, tokias prekes ir man tai labai nepatinka. Tačiau kartais tiesiog sunku žinoti daugeliu atveju, atveju, kaip tai iš tikrųjų yra. Norėčiau komiteto dėmesį atkreipti į tai, kad muitinės ištekliai yra riboti Vakar lėktuve perskaičiau laikraštyje, kad Prancūzijoje e, per keletą pastarų dešimtmečių 25 procentais sumažėjo žmonių dirbančių muitinėje. Manau, kad tai vyksta daugelį valstybių narių. Tai tiesiog mums primena, kad nėra tiesiog neriboto muitinės darbuotojų skaičiaus. Taigi labai nedidelis procentas įvairių konteinerių kurie, arba siuntų, kurios yra tikrinamas muitinėje. Ir jeigu mes pridėsime dar papildomų pareigų muitinėje, jie tada arba patikrins dar mažiau siuntų, nes e, tiesiog tada nukreips dėmesį į mažas siuntas ir konteinerių nebetikrins, arba jie visiškai nekreiptėmėsio į tai, ką mes sakome. Aš nežinau, kuris scenarius geresnis būtų. Ar, jie ignoruos, ar geriau, kad jie ignoruotų tai, ką mes darome, ar jie tiesiog pamirštų svarbiausią savo pareigą, tai yra tikrinti didelis siuntas, konteinerius ir, ir sutelktų dėmesį tik į mažas siuntas. Nenorėčiau e, muitinių vaidmenį čia išplėsti per daug. Tačiau Kaip jau pranešėja pasakė, Mes visi norime, siekiame to paties ir manau, kad reikėtų šitą konstruktyvų darbą ir toliau tęsti. Toliau kalbės ponia Galo, bet noriu ją prieš tai pasveikinti su tuo rezultatu, kurį vakar vakare pasiekė trilogo metu. Tai yra puikus rezultatas, parlamentas to siekė daug metų. Uh, Ir dabar mes galų gale pasiekėme to, kad tas teisės aktas bus priimtas. Tačiau pirmiau kalbėsime apie Vikstrom pranešimą, taigi žodis Jums, ponė Galo. Ačiū, panas pirmininkė. Visų pirma, kaip Cecilija sakė, ne visi pakeitimai buvo išversti. Ir todėl aš tai rezultatas, mes negalime iš tikrųjų vertinti jų. Ir antra, visi klausimai, kuriuos mes, kuriuos mes, kuriuos mes diskutuosime, Cecilija tiesiog išvardino juos, ji jau pradėjo šį darbą šiandien po to, kai na, jau buvo trilogija aptarta kolektyvinio valdymo klausimai, aš visiškai optimistiškai esu nusiteikusi prekės ženklo atžvilgiu. Manau, kad Silija ir visi kiti mūsų kolegos žino, ką jie daro ir manau, kad rasime kompromisą dėl klausimų, kurie dar neišspręsti. Ir šitie klausimai taip pat, uh, Cecilija taip pat išvardino visus juos, taigi reikia tiesiog laikytis darbo atvarkės ir manau, uh, kad uh, pajėgsime atlikti tai numatytų laikų. Uh, Giuseppe Gargazmi. Pirmininkė, aš taip pat norėčiau pabrėžti kad pranešimas padarytas labai svarbus ir, ir tų pakeitimų galbūt tikslas yra ties, tiesiog ta registracija Europos Sąjungoje, prekė ženklo registracija. Ir tai yra esminis dalykas ką mes turėtume padaryti. Reikia ieškoti kažkokius pusiausvėras tarp nacionalinių dalykų ir Europos Sąjungai bendrų dalykų. Taigi mano pasiūlyme dėl pakeitimų tai Europos prekių ženklo klausimais, tai yra sustiprinti prekių siunčiamų tranzitu ES teritorijoje kontrolės stiprinimas. Galutinėme pasiūlyme dėl mechanizmų, kurie užtikrintų, kad teisų turėtojai galėtų įsikeišti, kada jau tiesiog sprendžiamas klausimas muitinėse arba kad tiesiog nacionalinės tam tikros institucijos tartų savo žodį ir galėtų patikrinti, ar viskas yra daroma taip, kaip turėtų būti daroma. Ir šita gala turėtų būti naudojamasi būtent teisės turėtojų nedai ir lygiai taip pat kompetitingos institucijos institucijos atžvilgių. Aš matau klaustuką čia. Na, 12 birželio. Atrodo, kad jau įsigaliojo e, atas dėl muitinių. Čia sakoma, kad muitinės institucijos turėtų turėti kompetenciją atsižiūrėti, kad elektroninės prekybos e, teisės aktai, e, aktų būtų laikomasi, kalbant apie e, prekes, kurios yra tikrinamos ir kad kontrolė turėtų būti efektyviai vykdoma tam, kad nesilaikant kad galima būtų na, atkreipti dėmesį ir imtis veiksmų dėl uh, tokios veiklos, kada nesilaikoma teisės aktų arba reglamentų. Taigi reikia tikrinti, kad, kad teisės turėtojų teisės iš tikrųjų būtų ginamos e, įstatymą. Norėčiau pasakyti pranešėjai, kad tai reikėtų kreipti dėmesį, nesvarbu, kad muitinės galėtų vykdyti kontrolę ir savo iniciatyvą ar remdamiesi na, tiesiog rizikos įvertinimu. Žinau, kad Belgijoje ir Olandijoje galima atlikti kontrolę galima patikrinti galbūt nedidelį procentą siuntų ir ir tiesiog atvesti ten kažkokią objektyvę kontrolės e, tam tikrą sistemą, schemą. Ir e, tai reikia turėti galvoje, e, ieškant kompromiso. Taip, žinoma, tai turi būti teisėta elektroninė prekyba, Bet e, taip pat reikia turėti galimybę e, imtis veiksmų, kada yra įtariama, e, kad prekes yra, produktai yra suklastauti. Nes tokiu atveju būtų pažeistos teisė turėtojų teisės. O tai taip pat galima čia kalbėti apie tą riziką kylančią mūsų piliečiams. Ir mes kaip parlamentarai turime tai turėti galvoje. Kitas dalykas, kuris jau buvo iškeltas. Tačiau prisimenant tai, ką pranešėja pasakė, norėčiau galbūt šiek tiek e, detaliau pakalbėti apie e, pakeitimą, kuriame kalbama apie prekės ženklo e, na, definiciją, apibrėžimą. Žinant galvoje atskiras valstybės narės. Na, tiesiog pažiūrėsime, kaip mes e, toliau pažiūrėsime šitą klausimą. Na, tiesiog ieškosime kompromisu. Max Kurz, visi umidilbar vor den Abstimmung. Pone Regner, aš labai trumpai. Ir norėčiau pakomentuoti savo pačios pateiktus pakeitimus. Aš visų pirma kalbu apie vartotojų apsaugą. Pone Vikstriom, jūs mėginate eiti tą linkmę, bet man atrodo, kad būtent vartotojai ir vartotojos susidurs su teisinėmis pasiekmėmis, susidurėsime jomis ir dabar, kiek kasdienėme savo gyvenime. Ir tos pasiekmės yra tokios, kurių jie nesitikė. Sakykime, jeigu žmogus nusiperka padirbtą prekę, tačiau nežino, kad ji yra padirbta Arba, sakysim, tokiuose situacijose, kaip prekės yra labai panašios, bet nėra tokios, kokiu jie norėjo. Taigi aš pateikiau atitinkamus pakeitimus ir labai aiškiai suformulavau reikalavimą atkreipti dėmesį į tai, kad vartotojas labai dažnai nežino, ką jisai perka ir susiduria su teisinėmis pasiekmėmis, kurios čia numatomos ir jos tikrai eina gerokai per nelik toli. Ir dar kitas dalykas, mes juk nepradedam visų darbų nuo nulio. Jau turime padirbinėjimo reglamentą, padirbtų prekių reglamentą ir aš manau, kad galima būtų į tai atsižvelgti saugant vartotojų teisės. Na ir pabaigai, sako pirmininkas ponė Vikström, jums baigiamasis žodis. Just... Ačiū. Aš labai trumpai norėčiau uh, e, komentuoti tai, ką jūs ką tik pasakėte. Ačiū, kad uh, aktyviai dalyvaujate. Pirmiausia, kresim, žinoma, mums svarbu žodžių laisvė. Ir čia yra pateiktas labai geras paaiškinimas. Na, nelabai džiaugiuosi, kad jums nepatinka mano pasiūlymas pakeitimas, bet tikiuosi, kad rasime sutarimą. Na, dėl smulkių siuntų nemanau, kad negalima daryti nieko, kas pakenktų elektroniniai prekybai arba paraleliniai prekybai. Nešel Marien, sveikinu dėl to sutarimo, kurio pasiekėte vakar. Dabar galime toliau eiti kartu tolin. Panas Gargani, labai ačiū už jūsų pasisakymą. Taip, mes pasižiūrėsime į muitinės e, veiklos e, reglamentą, pasižiūrėsime, kas, ką dar galima būtų padaryti, ką dar galima būtų e, pridėti prie mūsų pranešimo, kada galėtume užtikrinti kompetitingą muitinių kontrolės veiklą. Aš visiškai neketinau tiesiog rizikuoti tuo. Ačiū už jūsų pasisakymą dėl to, kad reikia ieškoti harmonijos, reikia ieškoti bendradarbiavimą tarp nacionalinių e, institucijų ir OHIMO ir Evelinai. E, žinoma, e, apsauga, jokių labai svarbu. Aš jūsų pasiūlymą pakeitimą dar detaliau pasižiūrėsiu ir manau, kad rasime kompromisą ir jūsų paaiškinimas buvo labai naudingas. Taigi ačiū visiems jums ir, na, dirbkime toliau. Dėkoju. Dėl mandato balsuosime kito mūsų posėdžio metu, o dabar perinu prie 13 mūsų darbo, tvarkio, darbo tvarkės klausimo. Tai yra balsavimas. Balsavimas dėl Civievkos pranešimo. Tadeušai, ar dar yra kažkas, ką norėtum pasakyti, ar galim iškart pradėti? We can start with the vote? Okay. Galime pradėti balsuoti. Tai taip ir darykim. Kaip įprasta, dėl pakeitimų nebalsuosime, balsuosime tik tai už ir prieš. Pone Lichtenberger, aš balsuosiu tik ranką, nes mano balsavimo kortelė yra kitame komitete. Gerai, sekretariatas į tai atsižvelgs. Na, nemanau, kad čia kažkokiu tai ginčytinų labai klausimų nėra ir elektroninis balsavimas galimas, reika, bus reikalingas tik tai galutiniu balsavimo metu. Dvyliktasis, kas už, kas prieš, priimta. Trečias, kas už, prieš, priimta. Tryliktas, už, prieš, priimta. Keturioliktas, už, prieš, priimta. Penkioliktas, už, prieš, patikrinkime 15. Prašom balsuoti elektroniškai. Su ponė Lichtenberger 11, 9 prieš, taigi priimta. Gerai, tuomet pirmasis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas už, prieš, priimta. Penktas už, prieš, atmesta. Šeštas už, prieš, atmesta. Septintas už, prieš, priimta. Pirmasis kompromisas už, prieš, priimta. Antrasis atkrenta, aštuntas už, prieš, priimta. Devintas už, prieš, priimta. Dešimtas už, prieš. Patikrinkime elektroniškai. Vienuolika kartu su ponas Lichtenberger balsu, taigi priimta devyniems balsavus prieš. Vienuoliktasis už, prieš atmesta. Ir nuomonės projektas, dėl kurio balsuojame elektroniškai. Prašom. Sveitas Zaft, Hetzada. dafür inklusive Lichtenberger eine 19 už su ponė Lichtenberger, vienas prieš, susilaikiusių nėra. Tuomet periname prie peržiūros. Tai yra balsavimas dėl nuomonės projekto, kuris pateiktas laiško forma. Kas už, pakelkite rankas. Kas prieš? Niekas. Tuomet laikome priimta. Stojanov pranešimas apie kreditų ir bankų sąjungą. Balsuojame dėl antrojo pakeitimo. Kas už? Prieš. Priimta. 14. Už. Prieš. Atmesta. Trečias. Už. Prieš. Patikrinkime, nors atrodė, kad daugiau yra prieš. 14 prieš 6 priimta. Taigi dauguma balsų už. Ketvirtas. Kas už? Prieš priimta. Penktas už. Prieš priimta. Penkioliktas už. Prieš priimta. Šešioliktas už. Prieš priimta. Už 17 už, prieš atmestą. 18 už, prieš atmestą. 19 už, prieš atmestą. 6 už, prieš priimta. 7 už, prieš priimta. 8 už, prieš priimta. 20 už, prieš. Patikrinkime elektroniškai, nes nėra visiškai aišku. Vienuolika su Lichtenberger balsu priimta. 21. Kas už, prieš, atmesta. 9. Už, prieš atmesta. 22 už prieš atmesta. 10 už prieš priimta. 23 už prieš priimta. 24 už prieš atmesta. 25 už prieš priimta. 26 už prieš patikrinkime, man atrodo, kad buvo dauguma, bet patikrinkime. Vienuolika su Lichtenberger už, dešimt prieš priimta. Vienuoliktas už, prieš priimta. Vienas už, prieš priimta. Dvyliktas už, prieš priimta. 13 už, prieš, atmesta. Balsuojame dėl nuomonės projekto elektroniškai. Mir ist egal, jetzt haben wir. Inklusive Lichtenberger 20 dafür. Su Lichtenberger balsu 20 už, vienas prieš Toliau, Mankė Miller peticija dėl Junktinės karalystės policijos ir teisingumo institucijų veikimo laiško forma, kas už prieš priimta. Pamiršau paklausti, kas susilaikė, bet nebuvo tokių. Tuomet dėl teisinio pagrindo Majoto klausimas, apie tai kalbėjome praeitą kartą, tai yra tarybos direktyva, kurią reikia atitinkamai pakeisti, nieko naujo čia nėra, mes tiesiog patvirtiname savo praeito karto diskusijų rezultatą. Kas už, prašome pakelti rankas, prieš. Čia balsuojame dėl visų. Ne, balsuojame dėl kiekvieno atskirai, kad būtų visiškai aišku, sako pirmininkas. Taigi dar kartą balsuojame, majotas. Uh, dėl žuvininkystės komiteto klausimo, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dar kartą Majoto klausimas dėl ekon pranešimo, kur taip pat kalbama apie teisės pagrindą, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Toliau peržiūra. Dėl, tai yra speronių pranešimas. Klausimas susijęs su prekių ženklais. Yra Pasiūlymas tiesiog patvirtinti tą tekstą, kas už, kas prieš, susilaiko, taigi priimta. Dar vienas tokio pobūdžio klausimas. Kolegas Peronį parengė pranešimą, kalbama apie neteisėtai paimtų kultūros objektų gražinimą, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ir dar vienas tokio paties pobūdžio peržiūros pranešimas, kalbam apie laukinius gyvūnus ir augalus, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ar jau dėl visko balsavome, tuoj patikrinkime. Man atrodo, kad jau viskas. Tuomet pereiname prie kolegos Rapkai pranešimo kuris yra kitas mūsų darbo tvarkėje. Äh, Turiu tik porą pastabų. Aš pavėlavau į mūsų posėdžio pradžią, todėl negalėjau dalyvauti Cecilijos pranešimo diskusijoje. Aš susitikau su pirmininkaujančia valstybė ne, ir kalbėjau ne tik apie turinio dalykus, nes mes taip toli dar nesam m, mm, pažengę, norėjau tiesiog išsiaiškinti, kokia yra padėtis taryboje ir ko tikėtis artimiausiamis savaitėmis ir artimiausiais mūsų kadencijos mėnesiais, kurie mums dar liko. Galiu dabar tik tai pasisakyti, išsakyti savo įspūdį, o įspūdis yra toks iki kadencijos pabaigos mes nepasieksim susitarimo šiuo klausimu ir pirmo svarstymo metu mums nepavyks visko iš, išspręsti. Taryba čia, tai pirmininkaujantį šalis nekalta, tiesiog iš pradžių šis klausimas buvo tarybos pirmininkaujančio šalies prioritetas. Prioritetu, tai buvo prioritetas, bet pasiūlymas tiesiog buvo pateiktas vėliau, negu kad buvo tikėtas ir skelbta, ir diskusijos atitinkamai prasidėjo daug vėliau. Taip pat atkreipėme dėmesį į keletą dar visiškai neišspręstų klausimų, pavyzdžiui, teisinio pagrindo klausimas. Aš atkreipiau dėmesį į tai, kad jeigu teisinis pagrindas bus pakeistas taip, kad bendro sprendimo neliks, tai aišku, kils didelis nepasitenkinimas ir triukšmas taip pat e, klaus, toks, tai panašus klausimas kaip ir dėl moterų dalyvavimo įmonių valdybose. Taip pat ir poveikio vertinimo klausimas dar ne iki galo išspręstas. Žinoma, pirmininkaujanti taryba, e, pirmininkaujanti šalis gali būti dirbti tik tai taip greitai, kaip dirba lėčiausia valstybė narė taryboje. Ir mes galim, žinoma, stengtis, bet e, valstybės narės kol ne, nepasako galutinės savo nuomonės, tai procesas užsitėsi. Taigi, pirmininkaujant Lietuvai, ypatingos pažangos pasiekti jau nepavyks. Paskui pirmininkaus Graikija, Ir jeigu mes norime susitarimo pirmojo svarstymo metu, tai sausio pabaigoje graikai jau turėtų būti pasiruošę dėryboms su mumis, tačiau patys suvokėt, kad šansų nėra daug. Taigi, aišku, reikia visas galimybės laikyti atviras, tačiau vis dėlto mes turime būti realistai, laiko spaudimo tada jau kaip ir nėra. Nei vienu, nei kitu atveju. Tiesiog laikykime formalios pirmojo svarstymo procedūros. Uh, nuostatų ir tiek. Todėl manau, kad galime dabar tiesiog šiek tiek daugiau laiko skirti keitimų svarstymui, tuos, kuriuos pateikiau aš ir jūs, nes klausimas yra iš tikrųjų labai jautrus, kai kuriais atvejais reikia būti tikrai atsargiems. Yra skirtingų teisinių tradicijų, teisinių kultūrų ir skirtingų savokų, kurios naudojamos šioje srityje. Visi atsimenate, ką kolega Speroni pasakė diskusijų pradžioje. Ir tai atsispindi pakeitimuose sakykime, patvirtintos kopijos instrumentas nėra pažįstamas visoms valstybėms narėms, taigi labai sunku apie tai kalbėti tuomet reikia ieškoti kažkokios naujos terminologijos, ter, visuotinio termino, kuris būtų visiems priimtinas. Ir tokių sunkumų yra visose srityse. Ir iš principo dar norėčiau pasakyti tokį dalyką. Susitarėme, kad norime tokio instrumento, kuris padėtų žmonėms. Mes nuolat stengiamės sumažinti biurokratinę naštą, tačiau labai susidaro įspūdis, kad mes labai dažnai tik įmonėms mažinam biurokratinę naštą, bet norime sumažinti naštą šiuo atveju ir piliečiams. Tai yra mūsų aukščiausias principas, kuriuo vadovaujamės. Yra pakeitimų, kurie yra net radikalesni negu mano požiūris ir man toks požiūris iš tikrųjų yra labai priimtinas ir patrauklus, tačiau tie pakeitimai, kurie yra nukreipti kita linkme, kurie yra mažiau ambicingi, na, man mažiau patinka. O yra ir tokių pakeitimų, kurie gražina mus į buvusią padėtį, tai jų aš tikrai negaliu priimti. Tuomet galime nieko nekeisti, tai tada bus dar geriau, negu kad dabar svarstyti ir galiausiai grįžti prie to paties. Na, principiniai klausimai yra du. Ir jie rodo, kad reikia dar ir padiskutuoti ir apie vieną kitą detalę. Pirmas dalykas - lingvistai, juristai jau atkreipė dėmesį į tai, kad reikia būti atsargiems terminologinių požiūrių teikiant paraiškas ir aš net kritikuoju to, aš tiesiog atkreipiu tai dėmesį. Taigi, yra terminologijos klausimas. Sakysim, Vokietijos terminologija skiriasi nuo prancūziškos terminologijos. Ir jeigu reikia versti iš vokiečių kalbos į prancūzų, tai perimama kartu ir prancūziška teisės tradicija. Tačiau neaišku, ar tai atspindi Luksemburgo ir Belgijos teisinę padėtį, nors kalba yra ta pati. Taigi prancūziškas vertimas su prancūziškomis idėjomis ir savokomis netitiks savokų Belgijoje ir Luksemburgė. Taigi jau čia prasideda problemos. Čia reikia labai atidžiai pasižiūrėti į konkrečias detalės sakyk, galbūt kaž, laikytis kažkokių kategorijų. Jeigu leidžiamės į detalės, jeigu specifikuojame atskiras savokas, tai iškart susidurėme su valstybių narių individualiomis problemomis ir reikėtų pagalvoti, ar, ar tas detalizavimas nėra pernelik didelis biurokrat, biurokratinimas. Na ir kita principinė pastaba, kuri išriškėja iš pakeitimų pasiūlymų Aš buvau linkęs būti toks daugiau tiesmukas, o pakeitimai rodo, kad kolegos labai skirtingai vertina tam tikras e, veikas ir tam tikrus faktus. Sakykime, įmonių registrai, nekilnojamo turto registrai ir tokie dalykai e, traktuojami labai skirtingai negu, sakykime, gimimo liudijimų klausimas ir panašiai. Na, norėčiau pasiūlyti apie tai padiskutuoti, bet nebūtinai dideliame kolegų rate. Galbūt galėtume apie tai kalbėti šešėlinių pranešėjų susitikime, turėdami pakankamai laiko ir tikrai pakankamai laiko atkreipti dėmesį į visas detalės. Mano požiūriu, reikėtų pristatyti tada dvi kategorijas ir atitinkamai skirtingus požiūrius į tai. Na, turiuomenį dokumentus, kurie turi standartizuotas formas, kaip gimimo liudijimai ir tokiu atveju galbūt būtų tam tikri skirtumai nuo kitų dokumentų, kurie kelia sunkumų, sakykim, kas vyksta tuo met, kai reikalaujama uh, patvirtinto vertimo ar kažkokio tai notariškai patvirtinto dokumento ir panašiai. Žodžiu, čia matote, kad tos neatitiktys kelia didelių sunkumų ir tam reikia tikrai skirti laiko. Reikia skirti laiko detalioms diskusijoms ir aš manau, kad tų diskusijų nors jas ir galima vesti dideliame rate, bet jų rezultatas būtų turbūt e, efektyviau pasiekiamas nedidelio šešėlinių pranešėjų ratelio rėmuose. Aš tikrai esu pasiruošęs visokiems kompromisams, kas dėl detalių, tačiau bendra linija, bendra tendencija tai yra padėties palengvinimas piliečiams turi išlikti ir aš to laikysiuosi. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas. Mm-hmm. Dėkuoju, pirmininkė. Noriu pirmiausia padėkoti ponui Rapkai už jo labai išsamų darbą. Gerai bendradarbiaujame su juo ir kaip EPP šešėlinės pranešėjas norėčiau, kad tas bendradarbiavimas ir toliau tęstusi. Apskritai čia kalbama apie darbuotojų ir piliečių laisvą judėjimą. Tad e, kuo labiau gilinamės į tuos dalykus, tuo daugiau sunkumų iškyla, panas Rapkai jau apie tai kalbėjo. Aš manyčiau, kad visų pirma reikia ieškoti pusiausviros šiame dokumente. Reikia tam tikro teisinio tikrumo, bet tuo pat metu reikia ir geresnio pasitikėjimo ir uh, valstybių narių tarpusavio pasitikėjimo. Ir pranešimas turi spindėti abiejų tų pusių būkštavimus. ES lygmens institucijos, pavyzdžiui, Europinės mokyklos, ar jos turi patekti į taikymo sritį. Aš pasisakyčiau, kad reikėtų eliminuoti apostilę pasisakyčiau už dvi kalbes dokumentų formas. Kai kurios dalykus reikėtų tiksliau išdėstyti, pavyzdžiui, e, kopijas, kurios pasirašomos, e, kurios užtikrinamos priesaika Toliau sąrašai, kurie yra labai svarbus. Čia reikia įtraukti visus priesaiką patvirtintus dokumentus. Ir čia turime elgtis labai atsargiai, turime apsvarstyti, kurias teisinės nuostatas turėtume supaprastinti. Reikia atsižvelgti į tai, kad tarp valstybių narių yra skirtumų. Tuo pat metu aš manytume, kad nereiktų mums kištis į baudžiamosios teisės reikalus. Bet kuriu atveju tikrai pasiruošę siekti kompromisų su pranešėju ir kitais. Dabar ponė Lichtenberger. Dėkoju. Aš iš principo sutinku su tuo, ką pasakė kolega Rapkai. Esminis dalykas yra piliečių padėties pagerinimas. Ir negali būti, kad mūsų pareiga yra tiesiog patikti keletą pareiškimų ir tiek. Vis dėlto piliečiams padėtis turi pagerėti pripažinimo atžvilgiu. Žinom, kokie yra sunkumai, kalbant apie detalės, konkrečius dokumentus ir savokas, kurios juos žymi, yra ir vertimo problema, sąsajų su valstybių narių teisė problemos ir panašiai. Ir žinoma, mes kaip Teisės reikalų komitetas, kaip niekas kitas gerai suvokiame tas problemas. Tačiau galimybių palengvinti piliečių padėtį vis tiek yra ir ta, tas galimybės turėtume išnaudoti. Aš tarp valstybinių aspektų mėginau paklausinėti savo pažįstamų, ką jie mano, sakykime, ką, ką reikėtų padaryti, kad mes galėtume pagerinti tą padėtį, kad būtų paprasčiau piliečiams sakykime, gimimo liudyjimo pripažinimas tarp valstybinių lygmenių ar kažkoks paraleliškumo nustatymas mm, tarp valstybinių atžvilgių gali užtrukti tris metus. Tai yra tiesiog nesuvokiama. Uh, nes reikia išversti, patvirtinti ir taip toliau. Žodžiu, tai ne tik išlaidų klausimas, bet ir apskritai protingo laikotarpio klausimas. Taip nega, tikrai negali būti. Įsivaizduokit, ką tai reiškia, kai reikia vaikus leisti į mokyklą. Tai lygiai taip pat ir įvairiuose privačiuose ar darbo reikaluose tai gali su, sukelti didžiulių sunkumų. Ir čia Europos parlamentas tikrai turėtų nubrėžti tą liniją ir pasakyti, kad uh, Mes e, nenorime panaikinti kiekvienos valstybės narės atskirų teisių ar jų kažkaip susilpninti, bet norime palengvinti piliečių padėtį. Ir nepaisant visų detalių, det, tų smulkių problemų, kurias aš puikiai suvokiu, uh, mes turime ir galime išlaikyti savo bendrąją liniją, supaprastinimo liniją. Jūs minėjote tą dviejų variantų modelį ir aš visai jam pritarčiau. Galėtume jo laikytis, bet kuriuo atveju reikia stengtis siūsti labai aišku signalą, kad visų pirma mums reikia supaprastinimo Ir atsižvelgiant į tai, kad kiekviena valstybė narė arba kiekvienas pilietis valstybė narėje mano, kad jo teisės sistema yra pati teisingiausia ir geriausia, o kitos yra blogesnės, ar į jas reikia neatsižvelgti. Atsižvelgiant į tai, kad taip yra manoma, reikia atitinkamai ir veikti. Ir būtent šioje srityje reikia stengtis pagerinti žmonių kasdienybę. Dėkuoju, sako pirmininkas. Toliau kolega Berlinger. <coughs> Noi dobbiamo stare attenti a no... <coughs> Pirmininkė, turime elgtis atsargiai. Pavyzdžiui, kai kalbama apie patvirtinimą, sertifikavimą neturėtume į tai žiūrėti kaip į menką, nesvarbę problemą. Tam čia nėra daug dėmesio skirta, bet jeigu kalbame apie vieningą Europą, kai kalbam apie judumą ir sertifikavimą, tai yra labai svarbu, kad tas judumas vyktų Aš labai pritariu Bernardo požiūriui. Egzistuoja čia politinis komponentas, kuris yra labai svarbus apginant bendrąją europinę pilietybę, kad žmonės galėtų judėti po Europą ir būti pripažįstami kaip Europos piliečiai. Žinoma, reikia gerbti mūsų atskirų valstybių tradicijas, atsižvelgti į skirtumus. E, tarkim, reikia gerbti tam tikrą nusavybės statusą ar tam tikras darbuotojų kategorijas, kurios gali keistis, pervažiuojant iš vienos šalies į kitą. Nebūtina viską suvienodinti. Jeigu yra skirtingos sąlygo, e, savokos, tai turime įveikti tuos sunkumus. Ir e, jeigu yra dvi atskiros kategorijos, nereikėtų stengtis, kad liktų tik tai viena. Tikrai tarp e, vokiškosios ir prancūziškosios tradicijų yra tam tikri skirtumai. Tai remiasi Napoleono statutų tradicija. Ir net ir e, vienoje valstybėje jos viduje gali atsirasti skirtingų teisinių terminų. Visą tai e, turime suvokti, suvokti, koks didelis čia uždavinys iškyla. Dabar dėl e, patvirtintų kopijų turime laikytis pono Rapkai požiūrio. Bendroji linija turėtų pasakyti už sertifikavimą. Kiekvienas iš mūsų turi turėti savo unikalią tapatybės kortelę, kad e, galėtume gyventi kaip Europos piliečiai. Taigi laikykime to, ką siūlo Bernardas. Ja. Sehr geehrte Kollegen, Von der Tain. dass Herr Rapka hier einen generellen Vortrag über ponas Rapkai pateikė pro, paskaitą dėl teisinės terminologijos. Tai yra principinė problema parlamente. Aš nuolat siūlau atitinkamus pakeitimus. Uh, bet atsižvelgiant į atitinkamus skirtumus valstybėse narėse. Tačiau jeigu taip e, elgsimės, tai iš tikrųjų nieko daugiau neveiksime, tik tai teiksime įvairius pakeitimus. Reikia žiūrėti į tai principingai. Mes labai dažnai uh, neatitinkame savo pirminės funkcijos savo darbe. Mes nepadedame žmonėms jų kasdienėme gyvenime. Aišku, mes rūpinamės Julijos Timošenko paleidimu ir kitais globaliais dalykais, bet mūsų pagrindinė užduotis yra palengvinti žmonių gyvenimą. Dabar dėl laikotarpių, kuriuos jūs minėjote. Pirmasis svarstymas ir trilogas. Kodėl tai ne, to nepavyksta? Pasiūlymas yra toks, koks jis yra. Jeigu mes būtumėm apsiriboję tik tai tuo, kas ir buvo pirminė idėja ir mūsų pirminis reikalavimas bei valstybių narių pirminis reikalavimas, taigi jeigu būtumėm apsiriboję tuo, kad suvienodintume asmens dokumentus, tai ir dokumentas būtų buvęs nesudėtingas ir jo patvirtinimas atitinkamai. Apostilės panaikinimą taip pat būtumėm galėję trilogo dėrybų metu priimti. Ir e, tą minėjo ir kolegos šešėliniai pranešėjai. Net ir baudžiamojo, baudžiamųjų bylų registras galėjo būti įtrauktas, nors mes tai kalbėjom iš pradžio apie civilinės teisės dokumentą, bet aš nebūčiau dėl to kėlusi didelių problemų. Tai kur dabar yra problema? Problema yra ta, kad komisija neatsakingai išplėtė šio teisės akto taikymo sritį visuomeniai teisiai Ir mes žinom, kad šioje srityje mums niekada nepavykdavo susitarti, kadangi sistemos valstybės nesėlė perneliks skirtingos. Mes karba, kalbame ne tik apie pripažinimą, kalbam apie tai, kas su tais dokumentais vyksta, kai jie jau yra pateikiami. Procedūros valstybėse narise yra labai skirtingos ir valst, kiekvienos valstybės e, teisė, civilinė teisė yra skirtinga ir kai susidurime su ypač nuosavybės perkelimo klausimais, tai atsiranda labai daug problemų. Suvienodinti tai, kas neįmanomas, ko neįmanoma suvienodinti, būtent tokia užduotis, būtent tokia užduotį mes čia savo ir išsikėlėme. Na, perkeliant turtą, tektų naudoti Vokietijos teisę, jeigu turtas būtų perkeliamas į Vokietiją. Uh, Tačiau Vokietijoje taikomas taip vadinamas abstrakcijos principas. Ir nebūtinai, aišku, visiems dabar reikėtų e, laikytis Vokietijos e, teisės, žinoma, aš to ir nerekomenduoju. Galbūt tai kaip tik būtų paskutinis smūgis Europai, ypač atsižvelgiant į tai, koks požiūris į ją dabar yra nusistovėjęs valstybėse narėse. Valstybėse narėse. Aš noriu paraginti komisiją ir pranešėją apsiribokime tik tai asmens dokumentais ir pasieksime rezultato trilogę. Piliečiams tai bus tikrai labai didelis palengvinimas, tai bus greitai pasiekiamas rezultatas. Nežinau, kodėl tokiam paprastam klausimui, kaip formuliarai įvairiomis kalbomis išspręsti, mums reikia politikų, kam, kodėl tokio klausimo negali išspręsti ministerijų darbuotojai. Sukurti formuliarus 23, kalbo, 23 kalbomis, argi tai toks sunkus klausimas, man tikrai neaišku, kodėl mes, to neišspręs, kodėl mes negalime to išspręsti. Taigi, jeigu imtumėmės paprastesnės užduoties, tai šioje, e, šiuo klausimu jau galėtumėm pasiekti rezultatų dar mūsų kadencijoje, o kitoje kadencijoje jau iš naujo, turėdami daugiau laiko, galėtume imtis esminių, detalių klausimų. Kaip žinome, mes mėginome ir turėjome kištis į materialinės teisės dalykus. Dokumentas vadinasi mm, dokumentų pripažinimo teisės aktai Ir jeigu mes darytume taip, kaip siūlo pranešėjas, mums tikrai tektų kištis į valstybių narių materialinę teisę, o valstybės narės, žinoma, su tuo nesutiktų, tai yra akivaizdu. Nes tai reišktų, kad valstybės narės turi pakeisti daugybę teisės aktų šalių viduje. Todėl dar kartą noriu paraginti pranešėją susėsti ir susitarti, ar negalėtume susitarti dėl paprastų dalykų, sakykim, apostilės panaikinimas, uh, ir asmens statuso dokumentų suvienodinimas. Tai būtų visai paprasti dalykai, kalbam apie nedidelius dviejų, trijų puslapių dokumentus. Bet neturėtume mėginti dabar sukurti tokią sistemą, uh, kuri leistų ateityje pripažinti kitoje valstybėje dokument, pripažinti dokumentus, kurie yra neišversti, kurie yra didžiuliai ir kurių niekas nesupranta. To mes niekada nepasieksime. Todėl siūlau dabar imtis tik tai paprastų ir įveikiamų dalykų, o sudėtingus dalykus palikti kitai kadencijai. Ačiū, sako pirmininkas, dabar suteiksiu žodį Giuseppei, o paskui kolegai iš komisijos. Sottolineare Pirmininkė nori pasinaudoti šią galimybę ir e, pabrėžti pranešimo kokybę. Ir politinį požiūrį jame. Kalbame apie dalykus, kurie neturėtų būti paprastų pareigūnų, bet rinktų atstovų reikalas. Aš manau, kad e, šnekame apie esminę priemonę, esminį instrumentą vieningai Europai. E, pranešėjas e, nuskambėjo šiek tiek pesimistiškai dėl galimybių užbaigti šitą reikalą iki mūsų kadencijos pabaigos man atrodo, kad e, šiek tiek gaila dėl to, nes e, tie dalykai turbūt bus svarbus rinkiminėje kampanijoje. Uh, Praeitie mes nemažai turėjome reikalų, spręsdami testamentų ar jau nebegyvenančių žmonių klausimus. O šiuo atveju kalbame apie gyvuosius gyvenančius dabar. Kai kam gal gali pasirodyti, kad kai kurie iš tų klausimų nėra labai svarbus, bet iš tikrųjų taip nėra ir Jie gali būti labai svarbus rinkiminėje kampanijoje, nes tie dalykai žmonėms yra iš tikrųjų svarbus. Dėkoju. Sako pirmininkas, suteiksiu žodį komisijai. Ar galėtumėte atsakyti į ponios Tain keltus klausimus? Dėkoju. Komisija norėtų akcentuoti, kad kaip visiems yra žinoma, šis pasiūlymas nekalba apie tai, ar vienas ar kitas dokumentas kitoje valstybėje narėje yra pripažįstamas. Jis kalba apie piliečių gyvenimo palengvinimą, ta prasme, kad e, jiems nebereikėtų, kad kiekvieno atveju, norint pateikti kitos valstybės narės institucijoms kažkokį dokumentą, reikėtų rūpintis apostile. Tad komisija nemato skirtumų tarp dokumentų, pavyzdžiui, kurie kalbėtų apie civilinį piliečių statusą arba bendrovės, teisinį atstovavimą ar intelektinės teisės. Tarptų dokumentų mes nematome skirtumo. Kad galėtų piliečiai ir verslas lengviau judėti, tai e, pirmojų žingsnių turėtume stengtis išvengti to, kad piliečiai ir verslai e, privalėtų kiekvienu atveju patvirtinimo antspaudo reikalauti ir jį turėti. Mums reikia, kad e, tik tada, kada iškyla kažkokia abejonė dėl dokumento autentiškumo, e, institucijos galėtų uh, E, reikalauti kažkaip tą autentiškumą įrodyti. Ir neina kalba apie dokumentų kategorijas. E, e, klausimas, ar reikia apostilės ar ne. Jeigu yra dokumentas, pagal kurį du piliečiai pardavė ir nusipirko namą, arba dokumentas apie piliečio vedybas ar uh, gimimą skirtumą nėra, nes tai nesusijęs su materialinė teisė, kaip išduoti pažymėjimą, kokiu pagrindu ir ar a, norint, kad valstybės narės institucija pripažintų viešai dokumentą, ji pirmiausia turėtų atsižvelgti į tai, kaip tie dalykai reglamentojami kitoje valstybėje narėje. Taigi, e, e, ar kalbėtume apie ekonominius ar asmeninius dalykus, e, tai neturi nieko bendro su materialiaja teisė. Eina kalba tik tai apie galimybę piliečiams ir verslui judėti, teikti paslaugas, įsisteigti kitoje valstybėje narėje ir pateikiant atitinkamus dokumentus kitoje valstybėje narėje, jiems neturėtų būti kelima prievalė pateikti kažkokį patvirtinimo antspaudą. Suteiksiu žodį pranešėjui. Bernardai. Na, aš noriu šį bitą pasakyti apie tvarkaraštį, ar pavyks mums pabaigti tą klausimą šios kadencijos metu ar ne. Ponas Garganis sakė, kad aš esu pesimistas. Aš dėl mūsų tai nesu pesimistas. Mes kaip parlamentas tikrai viską padarytume, bet aš dėl tarybos esu pesimistas. Mes jau esam ne vieną kartą su jais dėrėjęsi ir žinom, kad ten galime būti tik pesimistais. Nieko naujo aš čia nepasakysiu ir mes tikrai būsime pernelyg drąsus, ir jeigu mes sakyt, elgsimės taip, kaip siūlo ponė Tain, kad susitarkime tik dėl to, dėl ko sutiktų taryba, na, jeigu laikysimės tokios pozicijos, tai galim iš vis užsidaryti ir išsiskirstyti, nes tada mes būsime tik marionetės. Todėl dar kartą noriu pasakyti, ne mūsų, ne dėl mūsų šitas procesas sulėtės ar nebus užbaigtas. Aš kaip tik kalbėjusi su Lietuvos pirmininkaujančia šalimi ir man nesusidarė įspūdis, kad Lietuva čia yra tas stabdis. Bet aš paprašiau, kad jie įvertintų padėtį taryboje ir tai visiškai sutampa su tuo, ką aš jau esu apie tai girdėjęs ir sutampa su mūsų iš ankstinė ar ankstesnė patirtimi. Taigi, požiūris yra toks, mes tikrai viso to norime, bet, bet, bet, bet, bet, bet, bet, dėl tokių priežasčių negalime to padaryti dabar ir panašiai. Taigi, dabar reikia tiesiog pagalvoti, kuriuo keliu mums reikėtų eiti. Nereikėtų apsispręsti jau dabar, reikia tiesiog išlaikyti tokį atvirą požiūrį ir pasakyti taip, jeigu jūs paskubėsite, mes tikrai dar galime padaryti taip, kad labai greitai piliečiams padėtis pagerės. Bet jeigu jūs pasakysite, kad jūs nespėjate ir nesijimsite tų darbų greitai, tai mes tiesiog turime padaryti savo darbą. Tai reiškia pirmasis svarstymas pagal visas taisyklės. Aš tikrai nesutinku su ponios Tain pasiūlymu apsiriboti kažkokiais supaprastinimais ir grįžti prie pirminės padėties, vėl gauti komisijos pasiūlymą, tada svarstyti ir panašiai. Uh, kiek supratau iš diskusijų ir iš to, ką sakė šešėliniai pranešėjai kitose frakcijose, išskyrus Aldė, tai yra taip, kad mano nuomonė yra remiama. Ir aš nematau jokios priežasties iš esmės elgtis kitaip. O kaip, kokiu pagrindu reikėtų veikti, siūlau daryti taip, pasižiūrėti, kokios yra problemos, kokiu yra sunkumu Ir yra tikrai pasiūlymų, pakeitimų, pasiūlymų, kurie nori visą procesą dar šiek tiek pagreitinti. Bet yra ir tokių, ir tą patvirtino kolegos, kuriuos dar reikia labai atidžiai paanalizuoti ir pasižiūrėti, kas atsitiks, jeigu juos priimsime. Taigi tada dar kartą noriu pasakyti, jog reikėtų nedidelėme rate dar susėsti ir parengti koncepciją kitai anksčiau būtumėm kalbėję apie skirtingus greičius ir galbūt galėtumėm kažkokiose kategorijose sparčiau žengti į priekį, o kitur dar šiek tiek pasilikti laiko ar tam tikrų kompromisų galimybės. Bet dėl to ir reikia susitarti. Todėl noriu numatyti šešėlių pranešėjų posėdį. Kollege Karim, bitte, Sie hatten vorher eine Anmerkung. Bitte. Ja. Chairman, I'm blind. Pirmininkė, norėčiau. Yra tik tai trys dalykai, kuriuos aš norėčiau iškelti labai greitai. Pirmiausia, dėl geltonosios kortelės procedūros. Norėčiau komiteto dėmesį ir kolego atkreipti dėmesį, kad antrą kartą uh, jau nacionaliniai parlamentai atkėlė. Na, pirmiausia, kalbant apie subsidiarumą, aš norėčiau pasakyti, kad taip, šiandien gerai iškelta šiandien klausimas 20 balsų buvo pateikta, tai daugiau viršyje vieno trečdalio šitas lengsti reikalinga šiai procedūrai e, pagal 38a e, taisyklės procedūrą parlamentas nepriims, negali priimti sprendimą E, prieš e, komisijai atsakant į šitą geltonosios kortelės klausimą. Ir, man atrodo, artimiausio ateityje nebus balsuojama, tai duos laiko komisijai atsakyti rasti atsakymą ir norėčiau per šį komitetą pakviesti komisiją atvykti į mūsų posėdį lapkričio mėnesį, kuriame bus naujos informacija pateikiama, paaiškinimai dėl to klausimo po to, kai nacionaliniai parlamentai jau priims. Tai, taigi, Ar pirmininkė norėtumėte, kad aš perėčiau prie kitų klausimų, ar norėtumėte dėl šito klausimą išgirsti? Na, dėl darbo tvarkės. Man atrodo, šiai popietiai buvo kai kas numatyta, bet manau, kad, kad komisiją pasikviestumėm ir išgirstumėm iš jų. Man atrodo, kad na, klaida tiesiog perėti iš karto subsidiarumo. O kokie jūsų dar du klausimai? Pirmininkė, e, dar vienas klausimas yra susijęs su e, na, terminais nustatytais dėl geresnių teisės aktų prieimimo. Man atrodo, kad e, dėl to vadinamo refit e, komunikato reikia užtikrinti, kad dar kartą būtų būtų na, nustatytas terminas, kada pateikti galima pateikti pasiūlymus pakeitimam. Ir todėl aš siūlyčiau, kad tas terminas, paskutinis terminas būtų 28, kad 28 lapkričio, na, tiesiog būtų jau nustatyta kaip, ta paskutinis, kaip paskutinis terminas. O tai čia visi kitiems klausimams priklauso. O paskutinis klausimas, kurį noriu iškelti, na, pirmininkė, jūs tiesiog labai palankiai nusiteikęs mano klausimams. Na, paskutinis tai yra poveikio įvertinimas. Na, prieš CCC. Na, kodėl aš šitas klausimas iškeliu? Na, Aš turiu būti, e, na, dalyvauti balsavime, kada šitie klausimai bus nagrinėjami e, ir aš negalėsiu šičia e, dalyvauti posėdėje šio komiteto. Taigi paskutinį klausimą jau aptarėme vakar koordinatorių posėdėje. Aš perduosiu politiniai grupiai šis klausimus, paprašydamas, kad būtų sprendimas, kiek galima greičiau priimtas. Man atrodo, kad e, po to seks balsavimas tai normali įprasta procedūra. Dėl paskutinio klausimo mūsų darbo tvarkė. Ačiū už tai, kad buvo atkreiptas dėmesys į pakeitimus. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegom, kurie prisidėjo prie pranešimo. 28 e, buvo pakeitimai. Tai uh, Ir, žinoma, tikslas buvo tiesiog patobulinti, pagerinti situaciją. Na, dauguma pakeitimų yra priimtini, galbūt ne visi tokia forma, kuria jie buvo pateikti. Nežinoma, bus kompromisų, pakeitimų gal. Tačiau a, esminiai a, dalykai, a, dėl kurių jie buvo pateikti, dėl jų galima sutikti. Tai vienintelė na, dalykas, kurių aš nenu, gal, nenorėčiau kuriam pritarti, tai yra a, tie, kurie susilpnintų mintį, a, kad tos rekomendacijos gairės a, pranešėjams, a, dėl ko dabar yra a, daromasi. Jeigu kažkas sako, kad mes neturėtume pateikti a, na, patarimų pranešėjim tai prieštarautų, ką mūsų komitetas yra nutaręs dėl pranešėjų. Nenorėčiau pasakyti tiem, kurie norėtų balsuoti šią kryptimį, kad rekomendacijos, kurias mes pateikėme čia, nėra privalomas. Tai reiškia, kad dar numatomas tam tikras lankstumas dėrybininkam šioje srityje, tai nėra kažkas, ką. Ka kas e, tiesiog apribotų e, darybininkui, bet tiesiog jiems suteiktų aiškesnį kryptį. Na, e, buvo keletas jau komitetų, ypač tie, kurie daug dirba deleguotojų aktų srityje. Taip, komitetuose matėsi didelis susidomėjimas, e, kreiptas didelis dėmesys. Nu, buvo bendroji taikymas rytis taikymą, tai čia visiškai sutinku. Tiesiog e, reikia stengtis išlaikyti teksto integralumą. Bet jeigu yra kokie konkretūs konkretus pasiūlymai ir rekomendacijos dėl kokios nors atskiros ryties, sakysime, žavininkystės ar aplinkosaugos ar apskaitai žemės ūkio, tada aš įtrauksiu tai į tekstą. Galutinėme galutinėme tekste norėčiau taip pat pasakyti, kad kad darybos dar tebe vyksta, taigi ne visi dosie galbūt įtraukti. Aš matau, kad pono Repkos e, vienas pasiūlymas buvo, jis labai geras, bet tai prieštarauja tai krypčiai, e, kurie vyksta darybos. Ir galbūt nenorėčiau dabar įtraukti to pasiūlymą, jeigu kas nors e, na, įvyks dar per tą laikotarpį prieš tai, kai bus priimtas na, visas pranešimas, tai pasistengsiu tada jūs tos pasiūlymus įtraukti. Taip pat norėčiau pasakyti, kad pranešimas ar omnibusas vienas, kad trys buvo priimtas komisijos, tai gera žinia. Mes to tikėjomės ir jau netgi galbūt iš anksto sveikinome, bet dabar jau sulaukėme šį rezultato. Detaliai išnagrinėjome, tai labai sudėtinga dosie, tačiau manau, kad procedūra turėtų būti greita, kad galėtume, kad galėtume baigti tą klausimą dar šiam parlamentui dirbant. Dėl šio pranešimo dėl deleguotojų ir gyvendinimo galių. Manau, kad pozicija e, gana parlamentui tvirta. Tai ne tik tai teikti e, na, patarimus, konsultacijas mūsų pranešėjom arba bet kam, kas na, dalyvauja dėrybose, bet ir kitom institucijom. Todėl, kad yra daug institucijų dalyvaujančių dėrybose. Taigi tai yra aiškiai kryptis, kur kurio parlamentas norėtų eiti. Na, žinoma, daugiau skaidrumo mūsų visom pastangoms. Ir dar kartą norėčiau padėkoti visiems prisidėjusim rengiant pranešimą. Taigi kompromisiniai pakeitimai bus šią savaitę. Tikiuosi, kad pasieks visus jūs pasidalinti. kad galėtumėme išgirsti visas mintis idėjos įtrauktus ir ar patenkina. Dėkoju. Kolega Rapkai, prašau. Aš tik tai. Norėčiau tik tai pabrėžti tai, ką sakė kolega Sayer. Mano pakeitimai nenorėjo kažką iš esmės pakeisti jūsų pozicijos. Mes kaip tik labiau norėtume jūs paremti savo pakeitimais. Ir pasižiūrėjau ir kitų kolegų pateiktus pasiūlymus. Aš tiesą sakant, netgi nematau, kur ten reikėtų ieškoti kompromisų. Nes išskyrus tuo vienu atveju, kurį jūs minėjote, kuris pakeistų mūsų visiška, visiškai bendrą poziciją, kurios aš aišku ir nenoriu pakeisti, visi kiti pakeitimai juk yra e, panašus, jie eina tą pačią linkmę. Todėl man atrodo, kad kompromiso ten ieškoti net ir nereikia, reikia tiesiog paieškoti geriausios formuluotės e, tiems pakeitimams. Ir man atrodo, kad Galbūt kai kurių kolegų tekstas net yra geriau suformuoluotas negu mano tekstas. Ir atvirkščiai galbūt yra tokių punktų, kur, man atrodo, gal vertėtų dar šiek tiek padiskutuoti. Konkrečiai, sakykime, man rūpi du dalykai. Aš truputėlį pasiskaičiau apie šios dalykus, naujausios literatūros ir man kyla nerimas dėl tokio dalyko. Apie šį instrumentą šiuo metu yra rašoma ir kalbama labai daug. Ir e, skaidrumas dėl to tikrai nepadidėja. Ir ką reiškia? Kar parlamentui dėl to yra apribojamos darbo galimybės. Parlamentas dažnai atsiduria gynybinėje pozicijoje. Man, reikia, man atrodo, kad pagalvoti, kaip parlamentas iš institucinės pusės galėtų sustiprinti savo poziciją. Čia tokia bendro pobūdžio pastaba ar paskatinimas, e, tai nėra kažkas, kas jau yra iškalta akmenyje, taip sakant. Tai yra tiesiog e, toks dalykas, kurį reikėtų nuolat kontroliuoti. Reikia nuolatinio pranešėjo, kuris stebėtų, kaip tie deleguotieji teisės aktai yra stebi, rengiami ir taikomi. man net kyla tokių minčių, nors jų nėra tuose pakeitimuose, tačiau man kyla tokių minčių, ar aš mačiau tokių minčių suformuluota e, kai kurių kolegų raštuose, kad parlamentas turėtų sukurti atitinkamą komitetą, kuris kontroliuotų deleguotųjų aktų veikimą. Nebūtinai tai būtų man priimtina tokia idėja, tačiau aš manau, kad ir apie tai verta pagalvoti. E, ir tai rodo, kad mums šie klausimai rūpia ir turės rūpėti ir ateityje. Kaip pasiskirstyti šioje vietoje tas atsakomybės tarp komisijos tarybos ir mūsų. Kitas dalykas - komisija turėtų daugiau pagrysti poreikį taikyti tokius aktus. Ir aš pateikiau atitinkamą pasiūlymą. Mes galėtume mm, pateikti teismui, sakysim, ar klausimą, kas yra esminis ar neesminis pakeitimas ir kiekvienu atveju iš komisijos reikalauti labai tikslaus pagrindimo, ar tas pakeitimas, tas teisės aktas yra tikrai reikalingas. Na, o kitas dalykas, devintas numeris, finansinė programa E, buvo sakyta, kad mes dar vis deramės dėl daugiametės finansinės programos, todėl nereikėtų apie tai kalbėti. Tačiau mes netrukus dėl to susitarsime. Man atrodo, kad jau labai nedaug mums liko. Kitam, praeitame plenarnėme posėdėje nepavyko iki galo sustarti, dabar atimiausiame plenarnėme posėdėje atrodo jau tai galbūt ir pavyks, nes dėl regioninės politikos paskutinėme trilogėje jau buvo susitarta. Taigi, Aš suprantu, kad tam tikrums, tikriems dalykams nereikia užbėgti už akių, bet trys ar keturias savaitės čia jau nesminis dalykas. Galim jas ir palaukti. Nebent, aišku, visa tai bus nukelta jaugi tikrai į kažkokį tai labai labai tolimą laikotarpį, kurio net negalima numatyti, bet tada jau būtų kitos problemos. Taigi aš manau, kad šiuo atveju atsižvelgiant į tai, kad tai tikėtina labai greitai bus išspręsta, keletą dienų galima ir palaukti. Ir aš atitinkamą pasiūlymą ir pakeičiu, kuris, aišku, irgi nėra toks jau neginčytinas ir visiškai ne, ne, nepastumiamas ir nemodifikuojamas. Taigi tiesiog reikėtų atkreipti į tai dėmesį. Aš norėjau Jums išsakyti savo tokias mintas. Pone Sairi, prašau. Uh, for the, for this... Labai ačiū už jūsų pastabas, mes nepriepšaravome tam. Taip, kalbėsime komisiją apie tekstą ir mes pasirengę, jeigu reikia tiesiog jį pataisyti. Dėl nulatinio ataskaitų, taip dabar įvairiuose komitetuose taikoma skirtinga praktika. Jau ankstesniuose pranešimuose bandžiau na, pasiekti to, kad būtų suvienodinta ta praktika Tai man taip nepatiko man e, tai daroma, tai kada yra du pranešėjai, e, kurie kalba apie tos pačius dalykus. Daugumoje komitetų, na, na žinoma, aš negaliu priversti jų e, daryti taip ar kitaip. Taip, tai galbūt, man atrodo, užtruks ilgiau, parlamentas galėtų rekomendacijas pateikti, imtis kai kurių veiksmų, tačiau manau, kad ekspertų patirmiai, kurias mes gauname iš sekretoriato, irgi labai svarbus. Ir jūsų mintis dėl to, kad būtų specialus komitetas komitetas skirtas tam. Tuos minties aš nepalaikau, tačiau a, e, dabar yra diskutuojama ir galbūt mes čia tiesiog užbėgame už akių įvykiams. Na, šiaip ar taip labai ačiū. Na, Mm, mačiau jūsų pasiūlymus pakeitimams. Ačiū už juos. Dėkoju. Tuomet šį klausimą irgi jau baigėme ir balsuosime kitą posėdį. Tai šio ryto posėdį jau galima ir baigti. Kitą posėdį po piet pradėsime 15.30 kalbėsime apie patentų teisę ir norėčiau pradėti posėdį laiku. Taigi visų labai prašau pusę keturių tiksliai susirinkti į posėdį. Ačiū.